savaitės pabaigos nebus pareikšta prieštaravimų, tuomet šios paskirimus laikysime patvirtintais pagal 87 straipsnį atitinkamą dalį. Pirmininkų suiga gavo atitinkamą pranešimą, kad e, IMKO ir INTA komitetai